kurti skaidresnį, veiksmingesnę sistemą. Komisijai ir valstybinarių vyriausybėms tai yra labai aktuolus ir svarbus paraginimas. Labai ačiū, dabar diskusiją e, šio klausimu baigėme, balsavimas vyks rytoj. Perdėme prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra e, Badijai Kušet pranešimas apie daiktų internetą. Ir sveikinu komisarą Krus ir norėčiau suteikti e, žodį pranešėjai. Keturias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisarė. Neužimsiu visų keturių minučių. Dabar yra labai daug parlamentarų e, nedaug parlamentarų čia, turbūt nedaug ką reikės aiškinti. Tiesiog tai yra pranešimas ta tema, kuri per ateinančius 15 metų pavers santyki tarp žmonių ir daiktų bei tarp pačių daiktų revoliuciją. Norėčiau pasveikinti komisiją parengus savo komunikatą, nes jis parengtas labai laiku. Ir tai reiškia, kad mes jau galime galvoti apie šios naujo, naujos taikomųjų sistemų interneto na, poveikios pasiekmes. Tai atveria naujas galimybės naujui, naujam verslui, pagerina produktivumą, tačiau tuo pat metu tai sukelia savo riziką ir, e, nepalank, ir atveda prie nepalankių pasiekmių. Uh, Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kitoms politinėms frakcijoms pristėjusiams prie šio pranešimo. Norėčiau taip pat pabrėžti galimą riziką ir uh, užtikrinti, kad vartotojai e, galėtų džiaugtis privatumu ir saugumu naudoja, naudodamiesi internetu. Mes turime e, pagalvoti apie teisinę struktūrą e, šioms taikomosioms sistemoms. Mes toliau turėsime peržiūrėti naujai atsirandančias taikomasias sistemas, kurios pradeda įtakoti naujus mūsų gyvenimo sritis. Turime užtikrinti, kad vartotojai toliau galėtų, e, užtikrindami savo privatumą ir saugiai, bei e, nepažeisdami savo sveikatos ir konvencialiai naudotis tomis programomis. Aš e, džiaugiuosi, kad e, mes pradėjome šį procesą ir, kaip pasakyta pranešime, mes turėtume pradėti galvoti, kaip geriausiai informuoti vartotojus, kad jie geriausiai žinotų, apie ką kalbama. Nes esmė yra ta, kad e, dauguma esančių čia parlamentarų galbūt tiesiogiai nesusijęs su šitais dalykais daiktų internetas bet reikia žinoti, e, kokią įtaką tai gali padaryti mūsų gyvenimui. Mes turime e, informuoti vartotojus apie to atveriamas galimybės ir įtaką. Tad turime sugalvoti, kaip tai geriausiai paaiškinti interneto vartotojams, kas yra daiktų internetas ir ką galima būtų daryti su šiomis naujomis taikomosiomis sistemomis. Tačiau tuo pat metu, e, kiek užtikrinamas jų privatumas ir saugumas. piliečiai turi jaustis saugus internete. Ačiū. Uh, Labai ačiū. E, spontaniškų pasisakymų metu nori pasakyti keli parlamentarai. Pirmiausia, ponia Kolioska Polinska. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca. Ačiū, ponia pirmininkė daiktų internetas yra sudėtinės skaitmeninės darbo atvarkės dalis. Vienas iš šios darbo atvarkės tikslų yra e, galimybė visiems naudotis internetu ir interneto atskirties panaikinimas. Deja, Europoje egzistuoja didžiuliai skirtumai, kalbant apie interneto prieigą. Lenkija Tik tai 13 e, procentų namų ūkių turi prieigą prie plačiajošio interneto, todėl iki 2013 metų užsibrėžtas tikslas visiems užtikrinti prieigą prie plačiajošio interneto mums yra labai svarbus, todėl kalbant apie daiktų internetą privalome nepamiršti, kad negalime didinti jau dabar egzistuojančių skirtumų susijusių su prieiga prie interneto, nes yra baiminamasi, kad e, prie dabar egzistuojančių skirtumų prisidės dar papildomi skirtumai ir e, padidės skaitmeninė atskirtis Europoje ir e, kai kurie asmenys, kurie tik pradės naudotis internetu, dar labiau atsiliks, markiau atsiliks nuo tų, kurie e, žymiai geriau išmano suge, ir sugeba pasinaudoti šiuolaikinėmis technologijomis. Todėl, kalbant apie daiktų internetą, privalome nepamiršti, kad tai yra didžiulis iššūkis Europos komisijai, kuri privalo užtikrinti, kad nepadidėtų skirtumai atskirose valstybėse įgyvendinant skaitinėje darbo tvarkę. Ačiū, ponė Tikau. Relansarea ekonomiei europene sunt necesare investiții noile. Siekiant e, atgaivinti ES ekonomiką mums reikalingos technologijos, siekiant padidinti vystimasi, jos taip pat yra reikalingos ir daiktų internetas galėtų padėti E, geriau užtikrinti neįgalių arba vyresnio amžiaus žmonių poreikius, taip pat užtikrinti priva... asmeni... asmenių duomenų apsaugą, geriau informuoti klientus ir vartotojus. Mes raginame komisiją įgyveninti jau dabar egzistuojančius reglamentus ir pristatyti mums tvarkaraštį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 Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir pasveikinti pranešėją su puikiu darbu. Ši diskusija susijusi su mūsų ateitimi. Mes turime kalbėti apie ryšių technologijų, apie bendravimo tarp žmonių ir daiktų revoliuciją, taip pat apie e, bendravimo daiktų tarpusavyje. Todėl Gerai, kad mes dabar diskutuojame apie visus šios veiksmus ir procesus, tačiau tuo pačiu metu turime nepamiršti ir po šiais dalykais slypinčių grėsmių bei e, pavojų, kuomet mes turėsime daiktų, kurie galės kištis į mūsų, į mūsų asmeninį gyvenimą. Taigi mes privalome numatyti atitinkamus saugiklius, apsaugoti žmonių asmeninę erdvę, taip pat išspręsti visus aspektus ir problemas susijusius su prieiga prie plačiajuošio interneto ryšio. Mes turime atsakyti savo daug klausimų dėl saugumo, dėl technologinės pusiausvėros, dėl patikimos naujosios technologijos, kuri leis toliau apdaroti duomenis, tačiau nepažeis mūsų pagrindinių teisių ir e, principų, kurie galioja asmens duomenų apsaugai. Pone Roitovo dabar kalbės. Dėkui, panie předsedkinė. Přes... Dėkuoju, panie pirmininkė. Jau keliarius metus stebime, kaip internetas keičia mūsų pasaulį, kartais gan radikaliai. Ir ši skaitminė revoliucija tik prasidėjo. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Kušėt, kadangi jos parengtame dokumente aiškiai kalbame apie tai, kad mes, mums reikia papildomų teisės aktų, kuriais būtų reglamentuojamas internetas ir kuris taip pat reglamentuotų įvairių sistemų sąveiką. Reikėtų bandyti nuspėti, su kokia rizika mes galime susidurti kibernetinėje erdvėje. Todėl būtina atlikti poveikio vertinimus. Reikia taip pat įvertinti, kaip dažnių daugybė mūsų erdvėje, dažnių kiekis mūsų erdvėje veikia žmogaus veikatą. Kalbame apie naujas technologijas, kurios leis mums siūsti ir gauti informaciją. Žmonėms turi būti paaiškinta, kaip galima būtų saugiai naudotis, naudotis šiomis technologijomis. Ir taip pat nepamirškime, kad e, reikia užtikrinti tinkamą saugumą ir saugą. Taikant visas technologijas ir nusiųsti tinkamą signalą komisijai. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Rovnako by som chcel podporiť túto správu, e, ktorá... Pone Paška, labai ačiū, gerbiami kolegos. Taip pat noriu pritarti šią, šią pranešimą, kuris atveria duris naujoms ateities technologijoms. Šios technologijos paspartins mūsų augimą ir plėtrą ir pakeis piliečių gyvenimą. Šios technologijos suteiks naujų e, savybių paslaugoms bei prekiams. Mes rimtai turime atsižvelgti į e, teisinius saugiklius, norint užtikrinti piliečių privatumą, nes tos naujos technologijos padės ne tik atsekti e, produktus bei paslaugas, bei, bet ir jų vartotojus. Tai yra technologija, kuri e, neturėtų pažeisti privatumo principų. Ačiū. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį komisariai e, Krus komisijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai žaviuosiu ponia Badija įkučet ir norėčiau pabrėžti, kad mes einame tą pačiame kryptimi. Iš tiesų, Europos parlamentas ėmėsi aktyvaus ir svarbaus vaidmens pasauliniu mastu, ne tik ES, skatindamas daiktų internetą. Jūsų pranešimas labai gerai suformuluotas, ypač kur atkreipiamas dėmesys į e, svarbę plėtrą kad daiktų internetas per ateinačius dešimtmečius labai smarkiai įtakos kasdienį žmonių gyvenimą. Man taip pat didelį įspūdį padarė kiti parlamentarai, kurie pagerbė ponę Badiją ir pabrėžė, kiek svarbus daiktų internetas piliečiams. Tai taip pat yra ir komunikavimo klausimas. Mes turime skirti daugiau dėmesio šiam labai svarbiam klausimui. Tad sveikinu e, pradėjus e, pabrėžti pagrindinius dalykus daiktų interneto srityje ir norėčiau pagirti e, pranešėją dėl to, kad pabrėžė keletą labai svarbių viešosios politikos klausimų. Ir e, manau, kad mes turime užtikrinti, jog būtų e, tam tikra norminė bazė ir aš visai neseniai kalbėjau apie vertybės, taip vadinamas, kurios tuo pat metu turi apsaugoti piliečius, bet taip pat raginti viešojo ir privataus sektoriaus investicijas į daiktų internetą. Kad daiktų internetas plėtotųsi sėkmingai ir efektyviai ir vykdytų savo pažadus, iš vienos pusės mums reikia visuomenės diskusijos, o antra - stabilių investavimo sąlygų. Ir mes tikrai turime išvengti tokios situacijos, kad žmonės jaustusi, jog daiktų internetas jiems buvo primestas. Tai nėra prievolė, o galimybė. To galima įtaka būtų uh, e, puikia ir mes turėtume pasinaudoti savo daromais sprendimais. Tuo pat metu mes e, mokslininkams bei verslo įmonėms uh, E, turime suteikti perspektyvas, investuoti ilgelaikėje perspektyvoje, turime sukurti e, suprantamas taisyklės. Ir manau, kad tai yra tie iššūkiai, su kuriais susiduria ir parlamentas, ir komisija. Pats laikas pasiraitoti rankovės ir pradėti veikti. Mes pradėjome eiti tuo keliu. Tai yra, jau pradėjome įgyvendinti savo veiksmus ir iš keturiolikos e, mūsų komunikato uh, gairių apie daiktų internetą, turiu pasakyti, kad kai kurios iš jų jau yra įgyvendinamos. Pradedame nuo aplinkosaugos aspektų, taip pat nuo radio dažnio atpažinimo. Jis, e, ši priemonė jau vyksta, institucinis, tarp institucinis dialogas taip pat vyksta. O kalbant apie tarp e, ilgalaikę perspektyvą. Dabar pras, netrukus prasidės vienas iš aštuonių ES finansuojamų mokslinių tyrimų projektų ir tai bus e, precedento neturinti sinergija. Taip pat e, yra daiktų interneto valdymas, taip pat teisė e, tylėti, teisė į privatumą, duomenų apsaugą, saugumo standartai. Visiems šiems dalykams reikia daug laiko ir bendrų pastangų. Todėl, ponė pirmininkė, aš nusprendžiau įsteigti ekspertų grupę, kuri turės peržiūrėti šiuos klausimus ir jis susidės iš pilietinės visuomenės, pramonės, reguliavimo institucijų, vyriausybių atstovų ir taip toliau. Jie susitiks e, kas ketvirtį ateinančius du metus ir parengs pranešimus apie daromą pažangą, jūs galės, kuriuos jūs galėsite paskaityti. Tiek apie patį komunikatą. Taigi mes įgyvendame tai, ką mes žmonėms pažadėjome. Ir norėčiau trumpai sureaguoti į parlamentarų pasisakymus. Komisija aiškiai pasisakė, kad 2013 metais kiekvienas Europos pilietis e, turėtų e, gebėti naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir mes e, tikimės, kad taip galime padaryti ir tai padarysime. Ir Man buvo didelė garbė būti pakviestai į ITRE ir kultūros e, komitetus ir aiškiai e, ben, pabendrauti. Tai yra mūsų darbų sąrašas ir viena eilutė, vienas iš tų darbų yra labai aiškus. Tai yra kiekvienas europietis turi e, gyventi skaitmeninėje aplinkoje 2013 Tai labai aiškiai surašyta. Mes turime apsaugoti žmonių duomenis. Mūsų skaitmenėje darbo tvarkėje duomenų apsauga yra labai svarbus klausimas, nes tai susijęs su pasitikėjimu. Jeigu nesukelsi pasitikėjimo, negali tikėtis, kad žmonės naudosis e, skaitmenėmis technologijomis. Tad mes turime išspręsti visus šiuos dalykus, o paskui uh, E, mes pasieksime savo tikslą. Suprantame, kad tai yra didelis iššūkis Europos piliečiams. Ačiū. Ačiū komisariai. Dabar diskusija baigiama, o dėl to balsavimas vyks rytoj. Ir dabar pereisime prie kito mūsų darbos vargės klausimo. Tai yra Sasa Vagna pranešimas apie interneto valdymą. Ir iš karto norėčiau.